Jó napot kívánok, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretettel köszöntök mindenkit a mai... Sveiki, ponios ir ponai. Sveiki, susirinkę į komiteto posėdį. Vengriškai mes sakome, kad ponas Demagistris netvyko į posėdį todėl, kad e, turi labai svarbių viešų funkcijų, todėl man malonu pirmą kartą pirmininkauti biudžeto kontrolės komiteto posėdžiui. Jeigu padarysiu kokių klaidų dirbdamas šį darbą, prašau mane suprasti. Pirmasis klausimas yra darbo atvarkės tvirtinimas. Projektą gavote kovo 11 dieną. Jeigu neturite prieštaravimų, laikysime, kad darbo tvarkė patvirtinta. Toliau. Pirmininko pranešimai būtų tokie. šiandien Posėdžio metu vertimas yra iš 16 kalbų. Mūsų posėdis taip pat yra transliuojamas. Taigi tos kalbamos verčiamos ir transliacijai. Šiandien taip pat balsuosime, reikės jūsų balsavimo kortelių. Taip pat noriu kolegas informuoti, kad e, rytoj 15 val. mūsų komitetas sustiks su audito rūmų atstovais salėje ASP 5G3. Ir posėdėje dalyvaus taip pat pirmininkas Buzekas. Posėdžiui pirmininkaus Žantieras Rodai, vicepirmininkas. Audito rūmų nariai. Ir uh, Komiteto nariai po to dalyvaus kitame posėdėje 6 val. E, salėje PHS 12. Taigi, po pirmininko pranešimų galime patvirtinti vasario 28, kovo 21, 22 e, ir kovo 28 dienos posėdžių protokolus. Visi esate gavę protokolų egzempliorius. Jeigu niekas nepateiks prieštaravimų iki posėdžio pabaigos, laikysime, kad protokolai yra patvirtinti kaip paprastai. Toliau ketvirtasis klausimas - audito rūmų nario skirimas. Kaip suprantate, Švedijos institucijos pasiūlė Hansą e, Gustavą Vesbergą užimti audito rūmų nario vietą. Pagal atitinkamas taisyklės. Prieš tokio nario paskirimą mūsų komitetas privalo išklausyti nominuotą asmenį. Mūsų komiteto žurnale yra klaida. Balsuojama dėl naujo nario nebus balsuojama kovo plenarinėje sesijoje, o birželio mėnesio plenarinėje sesijoje. Po šios dienos klausimų mūsų komitetas turės suformuluoti pasiūlymą. Taigi, pirmiausia, noriu pasiūlyti žodį ponui e, Hansui Gustavui Vesbergui. Jis trumpai pristatys savo idėjas ir tada galėsite užduoti jam klausimą, prašom. Thank you very much. Uh, thank you much, very much. Ačiū už šią galimybę ateiti į jūsų komitetą. Ir dabar iš naujo nepristatinėsiu savo biografijos, o tik tai pateiksiu jums keletą svarbiausių faktų apie save. Man 59. Tai reiškia, kad, kad mano profesinė karjera yra kiek ilgesnė nei 30 metų. Uh, dirbau ir valstybinėme sektoriuje, ir privačiame sektoriuje. Apie pusę savo profesinio gyvenimo esu pradirbęs valstybinėme sektoriuje, kiek mažiau nei pusę privačiame. Ir bent jau mano valstybėje yra gan neįprasta iš vienos sektoriaus perėti į kitą. Tačiau manau, kad tai suteikia pridėtinės vertės mano vadovavimo patirčiai. Taip pat aktyviai dirbau politinėje sferoje, tai 15 metų. Gal tik tai, kai valstybės tarnautoje buvau, tai um, neužsėmiau politinę veiklą, nes nemanau, kad valstybės tarnautojas turėtų um, būti politiškai aktyvus. Taigi tas pereimas iš valstybinio į privatų sektorių ir atgal uh, manau, suteikė man daug vertingos patirties. Manau, kad tikrai man buvo pravartu keisti savo profesinį kelią. Yra daug ir skirtumų, ir panašumų, jei lyginame valstybinį ir privatų sektorius. Uh, Lygiai taip pat apie abu sektorius galima pasakyti, jog kai kurie keli veiksniai, sėtini su gera valdysena, yra taip pat svarbus ir vienam ir kitam sektoriui. Čia aš kalbėčiau apie taupumą, e, e, efektyvumą, veiksmingumą, atskaitomybę, skaidrumą, atvirumą ir be abejo e, gerai apibrieštus aiškius tikslus valstybinis sektorius, manau, daugeliu prasmių e, geriau pasižymi skaidrumu, atvirumu nei privatus sektorius. Privatus sektorius savo ruoštų galbūt geriau formuluoja e, aiškius, aiškiai apibrieštus tikslus. Kaip matote, iš mano biografijos aprašymo turiu daug vadovavimo patirties buvau ir direktorius, ir direktoriaus pavaduotojas, buvau ir generalinis direktorius e, valstybinėje įmonėje, struktūroje ir ministerijose užėmiau pakankamai aukštus postus. Aišku, valstybės sekretorius e, prie ministro pirmininko turbūt buvo svarbiausias postas. Visose tose vadovaujamuose pareigose, manau, turėjau galimybę taikyti būtent tuos vadovavimą lemiančius veiksnius, kuriuos tik ką paminėjau. Taip pat supratau, kaip svarbu yra užtikrinti kontrolę tiek išorės, tiek vidaus. Esu taip pat įsitikinęs, jog Europos projektas yra labai svarbus Ir taip pat suprantu, kad Europos audito rūmai yra labai svarbus užtikrinant piliečių pasitikėjimą Europos projektu. Taigi, jeigu būčiau paskirtas Europos audito rūmų nariu, atsineščiau, manau, labai tokią kritišką akį, kritišką žvilgsnį ilgą laikę vadovavimo patirtį, kritišką vertinimą, požiūrį į fondų naudojimą. Ir manau, kad tikrai pasiremdamas tokia patirtimi galėsiu tinkamai e, dalyvauti Europos audito rūmų darbe. Čia išvelgiu e, daug labai svarbių dalykų tame darbe. Visų pirma, kad reikia aiškių pasiekiamų politikos tikslų. Manau, kad reikia užtikrinti atskaitomybę, e, atsiskaitimą, kai eina kalba apie ES lėšų panaudojimą. Matau, kad reikia stiprinti efektyvumą, lėšų panaudojimo veiksmingumą ir taupumą, kad būtų galima apsaugoti ES piliečių mokesčių mokėtojų pinigus. Taip, ma, taip pat manau, kad labai svarbu įnešti daugiau Europos pridėtinės vertės. Europos audito rūmai turi turėti ir turi strategiją, kaip galima padidinti audito uh, rezultatą poveikį ir kaip galima efektyviau uh, užtikrinti rezultatų pasiekimą pasinaudojant turimais ištekliais. Tai aišku reiškia didelį bendradarbiavimą tarp Europos audito rūmų, uh, Europos parlamento, uh, nacionalinių parlamentų ir vyriausybių. Ačiū, o dabar esu pasirengęs atsakyti jūsų klausimus. Köszönöm. Ačiū. Pone Vesberg. Už tai, kad pasidalinote savo mintimis su mumis. O dabar žodis ponė Ajala Sender. Ji rengia pranešimą šią temą, o tada suteiksiu žodį kitiems parlamento nariams. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, Noriu pasveikinti Jūs, kad pirmą kartą pirmininkavote šiam komitetui. Taip pat norėčiau pasveikinti poną Vesberg. Su didžiausiu susidomėjimu e, skaitėme jo gyvenimo aprašymą. Dar niekada auditorumų vadovu nebuvo žmogus turintis e, patirties e, krašto apsaugos rytyje. E, ponas Vesberg dirbo gynybos ministerijoje. Jūsų karjerą ženklina trys ypatingi laikotarpiai. Tai yra tai, kad jūs inicijavote kompaniją, kurios pasekoje Švedija įstojo į Europos Sąjungą, reikia priminti, kad tuo met e, būta daug euroskepticizmo ir nebe jūsų pagalbos Švedija įstojo į Europos Sąjungą. Jūs pateikėte kai kuriuos klausimus, jums pateiktus klausimus. Tačiau aš noriu dar pasidomėti kai kuriais dalykais, mes taip visą laiką darome išklausydami kandidatus. Pavyzdžiui, kai jums buvo užduotas klausimas, tai yra ir parlamento klausimynę, kada jūs norėtumėte keisti savo uh, pareigas ir jūs minėjote, kad jūs buvote Švedijoje. Noriu paklausti, kaip vyko jūsų paskirimas, ar jūs pas, išrinko um, pramonės atstovai ar auditoriai, kai jūs dirbote ministro pirmininko kabinete. Jūs minėjote, kad jūs glaudžiai bendradarbiavote rengdamas vyriausybės biudžeto projektą. Noriu paklausti, ar jūs savo kasdieninėje veikloje turėjote galimybę patikrinti tai, ko reikalauja mūsų parlamentas, tai yra nacionalinės deklaracijas, kuriuose atsispindi, kaip Švedijos vyriausybė naudojasi jai skirtais asignavimais. Taigi, Kitaip tariant, noriu paklausti, ar jūs tikrinote ir ar stengiatės, kad Švedijos vyriausybė pateiktų deklaraciją, kurioje atsispindėtų, kaip buvo panaudotos gautos lėšos. Kalbant apie krizę ir apie tsunami, kurio metu e, nukentėjo ir Švedijos piliečiai. Kaip atrodė krizės valdymas tuo metu? Mes bendradarbiaujame su audito rūmais, tenkdamiesi numatyti priemonės leidžiančias mums lankščiai reaguoti į krizės, ypač tada, kai jos ištinka visiškai netikėtai. Ir pagaliau Nagrinėjant jūsų karjerą ir jūsų profesinę patirtį, aš 2010 m. Stoholmo naujienose atradau visą eilę pranešimų apie problemas jūsų partijoje. Šios problemos palėtė ir jūs. Būta sukčiavimo įtarimų, Ir aišku, turint omenyje, kokio posto jūs siekiate, reikėtų bet kokius įtarimus e, pasverti ir panaikinti. 2010 m. spalio mėnesį jūs e, laisvanoriškai atsisakėte savo pareigų ministro pirmininko kabinete. Noriu paklausti, kodėl jūs žengėte šį žingsnį. Uh, uh, Išklausysime daugiau klausimų ir po to jūs galėsite atsakyti į juos visus. Toliau, panas Hatsimarkakis. Pone e, Vesberg, jūs esate įdomus kandidatas auditorumuose, todėl kad jūs tarsi sviravote tarp privačiojo sektoriaus ir viešojo sektoriaus. Jūs e, buvote ir Švedijos politinės valdžios dalyvių nariu, taigi jūs buvote įvykių sukūryje, su jūs tikrai esate įdomus jūs e, įrodėte, kad jums ES lėšų teisingas panaudojimas ir leidimas yra labai svarbus. Taigi noriu paklausti, kalbant apie jūsų patirtį privačiajame sektoriuje ir politinėme sektoriuje, Kaip Jūs įsivaizduojate, koks yra Europos audito rūmų vaidmuo vertinant ES e, finansinės pagalbos tinkamą panaudojimą ir pridėtinės vertės, kaip mes e, sakome, kūrimą. ES kitais metais pateiks vertinimo ataskaitą. Kaip Jūs vertinate, koks yra audito rūmų vaidmuo rengiant šią ataskaitą? Ačiū toliau, ponas Fielneris. E, Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Vesberger, kad jūs atėjote. Aš kalbėsiu savo gimtąją kalbą, kadangi a, mūsų kandidatas ją puikiai supranta. Taigi, mano klausimai. Kodėl jūs norite tapti Europos audito rūmų nariu? Taigi, kokia yra jūsų motivacija, kokie jūsų ketinimai, ko jūs tikitės iš šio posto. Ir toliau kalbant apie ES fondų lėšas ir kontrolės efektyvumą, jūs sakote, kai eina kalba apie Europos mokesčių mokėtojų pinigų valdymą, kontrolė turi būti efektyvi. Tačiau ar jūs galvojate, kad ir audito rūmai turėtų dirbti efektyviau? Ką jūs galvotumėte apie tai? Norėčiau išgirsti, kaip jūsų patirtis galėtų įtakoti Europos audito rūmų darbą, kad jis būtų efektyvesnis, kad sprendimai būtų geresni priimami. Žinote, neseniai Švedija nusprendė susilaikyti. Ir nebūti tokia uh, optimistiška Europos projekto atžvilgiu. Tai kaip jūs žiūrėtumėte dabar į Švediją? Ką jūs galvotumėt apie Mm, pavyzdžiui, tuo met, kai e, apie tai, kad Švedija, tarkim, nesutinka su tuo, kad būtų biudžetai, Europos institucijų biudžeto vykdymo patvirtinimas duotas. E... Ačiū, pirmininkė. Pone Vesbergai, man atrodo, jūsų biografija yra įspūdinga, bet kaip buvus Europos komisijos vyriausiai buhalterė ir turinti audito darbo patirties tiek privačiame, tiek viešame sektorėje, matau, kad jūs turite audito, neturite audito darbo patirties. Ir e, kalbant apie šį aspektą, norėčiau paklausti, ar skaitėte e, paskutinės ataskaitas, kurias paskelbė Europos audito rūmai ir patikinimo projektus skaitant, kaip jums atrodo, ar jos teikia teigiamą ar neigiamą nuomonę. Kaip jums atrodo? Nes mums <clears throat> Europos parlamentui patvirtinant biudžeto įvykdymą labai svarbu pasiremti e, audito rūmų e, nuomonę. Todėl labai svarbu, kad naujas audito rūmų narys suprastų e, audito patikinimo, audito rūmų patikinimo ataskaitų tikslus. Ponas Geris taip pat e, e, norėjo užduoti klausimą ir po to suteiksiu žodį ponui Vesbergui, kad jis galėtų atsakyti į tos klausimus. Ačiū, ponė pirmininkė. Noriu paklausti kiek kitokį klausimą nei ponė Adresan. Nėra taip, kad mane neramintų faktas, kad e, auditorumuose dirbtų žmonės, kurių uh, karjeroje nebūtų auditavimo patirties. Manau, kad atgyvintų audito rūmų darbą žmogus, atėjęs visiškai iš kitos sferos. Tačiau yra taip, kad išklausę šioje kadencijoje visą eilę kandidatų į audito rūmų uh, E, narius, tik nedaug kandidatų turėjo tą audito patirtį. Noriu paklausti jūsų, kaip manote, ar turėtų audito rūmai pasitelkti išorės auditorių pagalbą ir ekspertinės žinias? ir kaip ta pagalba turėtų atrodyti, kaip auditas turėtų atrodyti. Ačiū. Aš dabar suteiksiu žodį ponui Vesberg. Um... Labai ačiū. Pirmiausia, dėl klausimo apie mano patvirtinimą, kai buvau vykdomasis direktorius. Taip, buvo nepriklausoma audito firma, kuri pateikė savo ataskaitą tos organizacijos metiniam susirinkimam. Tai ir buvo Švedijos pramonės federacija. Ir e, man buvo pateiktas e, visiškas patvirtinimas abiem e, atvejais, kai buvau laikinasis vykdomasis direktorius ir po to tikras vykdomasis direktorius trumpą laiką, keturis mėnesius, prieš tai, kai jis susilieja su kita organizacija. Ir e, antras klausimas dėl mano darbo ministro pirmininko kabinete ir mano požiūris nacionalinės deklaracijas. Kaip žinote, Švedija laikosi pozityvaus požiūrio dėl nacionalinių deklaracijų. Tai yra labai gerai, žinoma, aš manau, kad tai rodo, e, rodo Švedijos sistemos atvirumą ir e, skaidrumą šią prasme. Atsakymas į klausimą dėl krizės valdymo sistemos. Aš nevadovavau krizės valdymo organizavimui, kai jį kilo Švedijoje, nes tuo metu dirbo kita vyriausybė, tačiau po krizės e, vertinimas aiškiai parodė, kad Švedijos e, vyriausybės sistema ir ministro kabinetas turėjo turėti krizės valdymo tam tikrą organą, kurio nebuvo, kai prasidėjo krizė. Mes padarėme išvadą, kad nepakankamai greitai reagavome prasidėjus krizai kai jos visiškai nesitikėjome. Iš tiesų tūkstančiai Švedijos turistų pietričių Azijoje e, buvo pamesti, taip sakant, kai buvo planuojama krizės valdymo sistema. Taigi vyriausybė nusprendė skurti naują organizaciją krizės valdymui ir e, valstybė, būdamas valstybės sekretoriumi, aš turėjau organizuoti šią sistemą. Tai aš buvau ne mano sprendimas, o vyriausybės sprendimas, tačiau sukūrimas ir organizavimas tos sistemos buvo mano atsakomybė. Mes surg... sukūrėme organizaciją, kuri dirbo visą parą, sekdama viską, kas vyksta. Mes taip pat e, artimai bendradarbiavame su Europos krizės valdymo sistema. Sukūrėme galimybę tai organizacijai e, na, ne pranešinėti apie pažeidimus, bet e, ji tam tikrą prasme buvo atsakinga už tai, kad na, skambintų pavojaus varpais, kai to reikėjo. Sistema pakankamai decentralizuota, agentūros turi savo nepriklausomą atsakomybę e, imtis veiksmų, tačiau mes manėme, kad yra būtina sukurti priemonę veikiančią visą parą, kuris stebėtų situaciją. Mes taip pat jai suteikėme galimybių priimti tam tikrus sprendimus, jeigu tai yra būtina. Jeigu e, krizė plistų labai greitai. Niekada nekilo klausimo dėl pinigų, nes mūsų krizės analizė parodė, kad mes neturime išteklių trūkumo. Tiesiog mes netinkamai panaudojame tos, tas, tos išteklius, todėl buvo, reikėjo sukurti vieną organizaciją atsakingą už šį darbą. Ši organizacija buvo išbandyta keletą kartų tokios dėlės krizės kaip e, tsunamio metu, bet e, pavyzdžiui, keulių gripo e, epidemijos atveju daugiau kaip prieš metus. E, ji buvo išbandyta taip pat mažesnių nelaimių atvejais, pavyzdžiui, stikinio nelaimių atvejais šalyje ir e, ji iš tikrųjų veikia puikiai, kuo aš didžiuojuosi. Taip pat uždavėte klausimą apie kaltinimus dėl sukčiavimo rinkimų metu noriu truputį apie tai pakalbėti, nes aš suprantu, kad nelengva surinkti visus faktus, skaitant vien tik tai švedijos laikraščius. Kaltinimas, patiktas kaltinimas buvo tas, kad per pirminius rinkimus prieš regioninius rinkimus Švedijoje buvo pateiktas kaltinimas, kad aš leidau sukčiauti, skaičiuojant e, balsus. Tie kaltinimai teigia, kad aš leidau sukčiauti per tos pradinius rinkimus 2001 metais. Nebuvo tokių pirminių rinkimų 2001 metais. Tie rinkimai regionų lygmenių vyko 2002 metais, taigi kažkas iš tikrųjų kažką netaip suprato. Antra, aš pats nebuvau kandidatas tų rinkimų metu. Aš tuo metu nebuvau kandidatas jokius rinkimus bent dešimt metų, taigi man visiškai tai nebūtų buvę naudinga. Aš aišku paneigiau kaltinimus Aš tuo metu sakiau ir dabar sakau, kad aš nežinau visiškai apie jokius su, sukčiavimo atvejus rinkimų metu. Aš tikrai nedalyvavau tokioje veikloje ir tikrai nedaviau savo sutikimo, kad tai būtų daroma. Kitas klausimas apie Europos audito rūmų vaidmenį vykdant auditus trumpai e, galiu pakalbėti, aš turiu priminti, kad aš dar nesu audito rūmų narys, tačiau aš manau, kad mano patirtis įgyta privačiame ir viešajame sektorioje rodo, kad auditas, e, kuomet patvirtinimas biudžeto įvykdymas yra labai svarbus, ypač parlamentui. Visa svarbiausia informacija, kurios jums reikia, pateikiama audito Tačiau rezultatų auditavimas tiek privačiame, tiek viešame sektoriuose tampa vis svarbesniu. Jeigu iš tikrųjų nori sulaukti vertės už savo pinigus, jeigu nori apsaugoti mokesčių mokėtojų pinigus, jeigu nori suteikti europinės vertės tiems išleidžiamiems pinigams ir rezultatų auditavimas, mano asmeninė nuomonė, Jos svarba didėja ir aš manau, kad būtų labai gerai perkelti išteklius į tą sritį. Nesu labai daug skaitęs e, Europos audito rūmų dokumentų, tačiau specialiasias ataskaitas esu skaitęs ir tai man pasirodė labai svarbu ir reikėtų, kad daugiau tokio darbo būtų daroma. Kita vertus, nemanau, kad būtų gerai sumažinti mažinti biudžeto įvykdymo patvirtinimo darbą. To negalima daryti. Na, problemą spręsti tinkamiausias kelias būtų didinti Europos auditorumų veiklos efektyvumą. Manau, kad tai būtų svarbiausių aspektų. Vienas svarbiausių mano, vienas svarbiausių mano užduočių kaip auditorumų nario ir kaip ir visų auditorumų narių. Dabar perėsiu į švedų kalbą, nes klausimas buvo užduotas švedų kalba. At, uh, söka denna eh, nominering. Det skulle man kunna prata väldigt länge om. Den, för mig är det väl den viktigaste anledningen att jag under mycket lång tid eh,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 veiklos efektyvumą pastaruoju metu dar turi parodyti, e, e, kokiu bus pasiekta rezultatų. Na, balsuojant dėl tikinimo pareiškimo, Švedija susilaikė taip. Tačiau tai reiškia tiesiog, kad mes rimtai žiūrime į tai, ką daro audito rūmai ir kad galėtume rimtai tai žiūrėti, mes turime žinoti, kad viskas dirbama veiksminga. Na, toliau angliškai kalbėsiu. Iš mano biografijos matosi, kad aš niekada nedirbau auditoriumi, tačiau aš turiu ilgalaikės vadovavimo patirties ir, žinoma, visą laiką susidurdavau su auditoriais. Na, o asmuo dirbęs e, vadovaujantį darbą ilgą laiką žino labai daug apie efektyvumą, ekonomiškumą, apie veiksmingumą ir gali prisidėti tą patirtimi. Nereikėtų pamiršti, kad Europos audito rūmų, rūmose yra daug auditavimo ekspertų, kur aš, jeigu būčiau paskirtas jo nariu, galėčiau su jais kartu dirbti. Taip pat buvo užduotas klausimas apie tai, kiek e, audito rūmų narių turėtų turėti audito patirties. Mano atsakymas būtų toks. Dideliam narių skaičiui labai svarbu turėti patirties šioje srityje, tačiau nemanau, kad tai yra būtina visiems. Ačiū pirmininkė. Ačiū už, Ačiū už atsakymus. Buvo pateikti du papildomi klausimai. Aš noriu paklausti ponios Greslę, o po to gal dar kas nors norės užduoti papildomus klausimus. Aš matau, kad ponia Gresler ir ponia Ajala Sender prašo žodžio. Labai ačiū, ponė Vesperk. Mums visada džiugu pasveikinti auditorumų narius ir kandidatus į narius, kurie nėra auditoriai, nes ne tik auditoriai gali prisidėti prie auditorumų veiklos skatinimo. Švedijoje kai kurios temos yra itin svarbios. Mes e, savo mokesčių mokėtojų atžvilgių suvokiame tą atsakomybę, kuri gulant mūsų pečių dėl ataskaitų teikimo. Jūs minėjote, kad jums, e, jūs manote, kad specialiusios ataskaitos yra įspūdingos, tačiau aš manau, kad jos visai nėra labai geros. Aš norėčiau kreiptis į jūs prašydama labiau įsigilinti į specialiasias auditorumų ataskaitas. Uh, ir galbūt galėsite mums pateikti daugiau informacijos apie šių ataskaitų rengimą. Galbūt jūsų dėka šios atastaigos taps aiškesnės e, ir konkretesnės. Ačiū. Nesu. Ačiū. Dabar žodis ponė Ajala Sender. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Vesberg už jo atsakymus, kurie mums labai naudingi. Dar kartą noriu pasitikslinti. Kalbant apie Švedijos nacionalinę ataskaitą ir auditavimą, galbūt galėtumėte pristatyti, kokia yra jūsų pozicija, prisimindamas e, e, savo darbą ministro pirmininko kabinete. Kaip Švedija rengė e, savo deklaraciją dėl bendro įvairių projektų finansavimo. Kitas klausimas susijęs su duomenimis ir 2010 metais. Buvo kalbama apie 2001 metų periodą, kai kas prieštaravo, kad 2002 metai turėjo būti. Aš tiesiog norėčiau pasitikslinti, kas ten vyko 2001-2002 metais. Aš suprantu, kad jūs nesate atsakingas už kai kurios dalykus, galbūt tai buvo jūsų kolegos. Na, o kas vyko 2010 metais ministro pirmininko kabinete? Balandžio mėnesį buvo susidurta su problemomis, o spalį jūs atsistatydinote savarankiškai, laisvanoriškai tai yra. Tačiau tokiu būdu jūs atsisakėte kai kurių dalykų ir po to kritika jums buvo daug mažesnė nei kitiems politikams. Galbūt galėtumėte dar kartą paaiškinti šį faktą. Uh, Dėl Europos audito rūmų jūs e, tikriausiai dirbsite reformuodamas audito rūmus. 27 nariai sudaro Europos audito rūmų kolegiją ir galbūt jūs įsivaizduotumėte, kad ateityje būtų galima narių skaičių sumažinti, tačiau užtikrinant tos mažesnės grupės aktyvę veiklą. Ką manote apie 27 narių kolegiją? Ar nemanote, kad puikiai dirbtų ir daug mažesnė auditorumų kolegija? Ačiū. Aš manau, kad 27 septyni nariai yra daug. Tačiau taip numato sutartis. Ne auditorumai priima sprendimą šio klausimu. Aš esu įsitikinęs, kad būtų įmanoma, jog auditorumuose dirbtų mažesnė kolegija. Aš nesu, dar nesu auditorumų vidaus veiklos ekspertas, tačiau tikiuosi, kad ateityje e, šią aplinkybę galima analizuoti. Tačiau ne aš čia tariu lemiamą balsą, lemiamą balsą taria taryba. Grįžtant prie e, įtarimų sukčiavimų, taip, jūs esate teisūs. Aš e, buvau tuo metu Švedijos partijos uh, narys, pirmininkas. Ir jūs minėjote, kad aš nežinau, kas vyko. Jei atvirai, aš tikrai nemanau, kad būta sukčiavimo atvejų pirmajame rinkimų etape. Mes tikrai neradome jokių įrodymų tirdami faktus. Nebuvo nustatyta jokių įrodymų, kad būtų sukčiauta. Aš ir nemanau, kad kada nors buvo sukčiaujama tuo metu, tačiau aš esu visiškai tikras, kad aš niekada neleidau, kad būtų sukčiaujama, aš pats niekada nesukčiavau. Oh, sorry, sorry. Thanks, thanks. Um, well... O mano atsistatydinimas iš ministro pirmininko kabineto labai e, paprastas e, dėl amžiaus. Kai praėjusiais metais vyriausybė pradėjo dirbti, man buvo 59. Aš manau, kad norint dirbti kabinete, reikėtų dirbti visą kadenciją, e, dirbant tokias, tokį svarbų darbą ir užimant tokias svarbias pareigas kaip ministro pirmininko sekretorius. Jei būčiau išdirbęs visą kadenciją, tai baigęs darbą būčiau 62 metų. Manau, kad tai kiek per aukštas amžius e, ministro pirmininko sekretoriaus pareigoms. Be to, išėjus iš kabineto sulaukus 62, jūs turbūt jau nebetiksite jokioms kitoms pareigoms, būsite per senas. Aš manau, kad tai yra problemiška. Aš manau, kad būtų galima amžių vertinti remiantis kitais kriterijais. Galbūt būtų galima vertinti pareigūną pagal jo sukauptą patirtį, tačiau dėja taip nėra, todėl aš ir atsistatydinau. Įspėjau ministrą pirmininką ir daug padėjo perinamuoju laikotarpiu savo pasakėjui. Per úr meghallgatásának a végére értünk. Labai ačiū. Baigiame šios klausimus. Toliau vyks uždaras posėdis. Taigi visi, kurie neturi teisės dalyvauti posėdėje, kai jis yra uždaras, prašom išeiti iš salės, nes mes turėsime priimti savo sprendimą uždarame posėdėje ir dabar trumpas, trumpa techninio pavadžio pertraukėlė. considered an advantage being a <laughs>